Yes, let us start. Ladies and gentlemen, dear colleague. Ponios ir ponai, mėly kolegos. Pastaraisiais mėnesiais e, matėme, kad suintensyvėjo diplomatinė veikla Korejos pusėsalyje. Ten vyko keletas aukšto lygio susitikimų tarp Šiaurės Korejos lyderio Kim Jong-uno ir Pietų Korejos, JAV, Kinijos ir Rusijos lyderių. Net ir mūsų parlamentas turėjo galimybę nusiųsti parlamentarų delegaciją, sustikti su Šiaurės Korejos parlamentarais praeitų metų lapkričio mėnesį. Tarp parlamentinis, sus, parlamentinis tiksliau susitikimas yra taip pat dar numatytas ir artimiausioje ateityje. Tai rodo, kad palaipsniškai, palaipsniškai atsiveria Šiaurės Koreja ir palaipsniškai bus užbaigtas visiškas jos izoliavimas. Tačiau nepaisant diplomatinių galimybių ir aukšto lygio susitikimų, dar nėra aišku, ar realūs pokyčiai gali būti pasiekti e, brandalinio nusiginklavimo ir saugumo klausimais. Taip pat nėra aišku, ar intensyvesnis bendradarbiavimas su Šiaurė, Šiaurės Korėja tiksliau, gali e, sukurti daugiau progreso žmogaus teisų srityje, e, taip pat sukurti daugiau atskaitomumo, O kaip žinia, e, sistematiškai žmonių, e, žmogaus teisės yra pažeidžianėjamos ištisus dešimtmečių Šiaurės Korejos, Korejoje. Žmogaus teisų pažeidimai yra užfiksuoti jungtinių tautų, yra netgi jungtinėse tautose tam paskirta specialioji tyriamoji komisija ir specialusis netgi jungtinių tautų pranešėjas yra paskirtas Šiaurės Korejos žmogaus teisų klausimų. Dabartinė situacija yra kartu ir iššūkis, ir puikia proga imtis veiklos ES. Priešingai negu kad kiti subjektai, tokie kaip Kinija, JAF, Rusija, Japonija ar Pietų Koreja, ES neturi jokių e, tiesioginių interesų regioniniuose e, saugumo ar ekonominiuose ryšiuose. Tai, aišku, galėtų sukurti potencialų potencialią galimybę ir vaidmenį Europos Sąjungai, jeigu visa tai, aišku, bus tinkamai sukalibruota. Ir kol kas be to nėra aišku, kaip Europos Sąjunga būtų priimta e, Šiaurės Korejose, Korejoje, tiksliau, ypač po e, ilgo izoliavimo laikotarpio. Šiuo metu suaktyvėja diplomatiniai ryšiai su Kinija ir Šiaurės Koreja. Taip pat vasario pabaigoje gali įvykti JAV prezidento ir Korejos, Šiaurės Korejos lyderio susitikimas. Šiandieninė diskusija būtų mums puikia proga geriau suprasti dabartinę situaciją Šiaurės Korejoje ir um, apžvelgti e, mūsų dip, tai, ką, kokio poveikio diplomatinės pastangos gali e, padaryti žmogaus teisų srityje. Nuo dabar norėčiau pristatyti pona Tomas Oheja Quintana. Jis yra e, žmogaus te, specialusis pranešėjas. E, Žmogaus teisų klausimai Šiaurės Korejoje. Jis e, kalbės per Skype. E, ponas Tomas Kintana iš Argentinos buvo paskirtas specialiuoju pranešėju e, Jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje 2016 metais. Ponas Kintana yra teisininkas turintis 20 metų patirties, 20 metų patirties žmogaus teisų srityje. Taip pat jis yra e, dirbęs ir e, Amerikos žemynų komisijoje žmogaus teisėms yra atstovavęs Argentinos NVO Abuelės de Plaza de Mayo byloje dėl vaikų grobimo karinio režimo laikais. Jis taip pat yra buvęs Junktinių tautų žmogaus teisų programos Bolivijoje vadovas ir taip pat yra buvęs specialus, specialiuoju pranešėjų žmogaus teisų klausimais Mienmarė nuo 2008 iki 2014 metų. Dabar žodis ponui Tomas, prašau. Well, thank you, Mr. Chair, and uh, let me express my gratitude for. Ačiū, pirmininkė. At, noriu pareikšti, padėkoti Jums už šią galimybę su Europos parlamento nariais pasidalinti patirtimi ir nuomonę apie padėtį, dabartinę padėtį Šiaurė, Korejos pusėsalyje. Ar girdite mane, klausia kalbėtojas? Well. Taip, girdime jūs gerai. Okay. So, so, let me start by uh, reading you that Pirmiausia, pasakysiu, kad e, šias pareigas specialaus pranešėjo apie žmogaus teisų padėtį Korejoje einu nuo 2016 metų, tik jau treji metai. Ir turbūt žinote, kad mano įgaliojimai gali trukti dar trejus metus, iš viso šešerius metus. Tai reiškia, kad e, mums pranešėjams labai svarbu apsispręsti dėl trumpalaikės ir ilgalaikės strategijos. Pradėjęs eiti savo pareigas 2016 metais, na, mes, o kai sakau mes, turiu galvoje jungtinės tautas, mes tuo metu nagrinėjome tyrimo komisijos išvadas ir rekomendacijas. Jūs minėjote šią komisiją, ji buvo įsteigta 2014 metais. Tas komisijos parengtas pranešimas, ataskaita, parengta ataskaita buvo labai svarbi, joje buvo nemažai rekomendacijų, tačiau tarptautinė bendruomenė dar 2014 metais ir net 2016 metais buvo sutelkusi dėmesį į svarbu iššūkį. Patraukti atsakomybę tos, kurie yra atsakingi už labai plačiai paplitusius ir sisteminius žmogaus teisų pažeidimus Šiaurės Korejoje. Tyrimo komisija tuos pažeidimus įvardijo kaip nusikaltimus žmogiškumui. Vienas iš veiksmų apie kurios kalbėjo tyrimo komisija, buvo byla, kurią saugumo taryba perdavė tarptautiniam baudžiamajam teismui. Aš pradėjęs dirbti nusprendžiau, kad e, ir toliau turiu siekti įveikti tą didelį iššūkį, tai yra reikalauti atsakomybės už nusikaltimus žmogiškumui, bet tuo pačiu metu nusprendžiau, kad reikia ir ieškoti galimybių įtraukti vyriausybę į dialogą žmogaus teisų tema. Taigi nuo tada, nuo 2016 metų, stengiausi užmėgsti ryšius su valdžios institucijomis, naudojosi įvairiais e, kanalais. E, rengiau susitikimus su Šiaurės Korejos atstovais. Taigi stengiausi įgyvendinti tą savo strategiją, įtraukti Šiaurės Koreją dialogą dėl apie žmogaus teisės buvo sunku. Neturėjau galimybės diskutuoti su diplomatais New York'e, Ženevoje ar kažkur kitur. Neturėjau galimybės su jais aptarti kokios naudos duotų darbas su vyriausybę. Na, dėje, tokių kontaktų vis dėlto taip ir neatsirado, iki šiol neturėjau galimybę susitikti su diplomatais. E, kai vyksta interaktyvūs dialogai Ženevoje, Žmogaus teisų taryboje ir taip pat Niujorke, Generalinėje asamblėjoje. Šiaurės Korejos atstovai tada išeina, atsistoja ir išeina iš salės, taigi jų vieta lieka tuščia. Taigi kyla klausimas, kokia yra padėtis įgyvendinant žmogaus teisų darbo tvarkę. Taip pat, kai kalbame apie įsitraukimą, reikia kalbėti ne tik apie mano įgaliojimus. Iš tikrųjų, jungtinių tautų sistema suteikia daug galimybių valstybėms narėms įsitraukti, dirbti įvairiose srityse. Pavyzdžiui, mes bendravome su sutarties institucijomis Šiaurės Koreja dalyvavo dviejų sutarties institucijų peržiūroje - moterų komiteto, vaikų teisų komiteto. 2000 e, 19 metų gegužę Šiaurės e, Ženevoje bus atliekama antra periodinė peržiūra skirta Šiaurės Korejai. Manau, kad tai bus labai svarbi galimybė visiems suinteresuotiesiems subjektams, e, jungtinėms tautoms ir taip pat valstybėms narėms pamėginti suprasti, kiek Koreja yra pasirengusi gyvendinti savo įsipareigojimus. Koreja sutiko su kai kuriamis rekomendacijomis ir tai bus svarbi galimybė visiems. Aš pats ketinu būti Ženevoje gegužės mėnesį ir mm, stengsiuosi dalyvauti procese. Toliau trečia galimybė įsitraukti į dialogą su Šiaurės Koreja yra pabandyti užmėgsti ryšių su kitais specialiaisiais pranešėjais, kuriem yra suteikti teminiai įgaliojimai. Jūs žinote, kad e, prieš porą metų mano kolegė Katalina Devandės e, lankėsi šalyje. Tai buvo pirmas e, kartas, kai specialusis pranešėjas buvo įleistas į šalį ir tai buvo labai įdomi patirtis ir mano kolegijai Katalina Devangės ir kitiems e, tame vizite dalyvavusiems asmenims. Tas vizitas buvo svarbus ir institucijoms, e, tų institucijų, kurios e, sprendžia teminius klausimus atstovams. Taigi yra daug teminių pranešėjų ir aš raginu ir juos, ir Šiaurės Korejos vyriausybę užmėgsti ryšius, bendrauti ir žiūrėti, ar būtų galimybė surenkti dar vieną teminio pranešėjo vizitą į šalį. Dabar perėsiu prie kitos temos. Tai yra problema, galimybė atvykti į šalį, apsilankyti šalyje, kad išsiaiškintume, kas vyksta e, sostinėje, Pjeniene ir taip pat kaimo vietovėse. Taip pat, kad būtų galima pasižiūrėti, kokios sąlygos yra sulaikymo vietose, įskaitant ir Kuanliso. Tai yra politinių kalinių stovyklose. Mums reikėtų naujausios informacijos, kad atnaujintume tų politinių kalinių stovyklų statusą. Tos informacijos yra labai mažai. Man kaip pranešėjui, kuris turi parengti ataskaitą ir pateikti informacijos jums valstybėms narėms, tenka tikrai sudėtingas uždavinys. Negaliu palaikyti ryšių su institucijomis, taip pat negaliu nuvykti į šalę. Aš remdamasis savo patirtimi dirbant Mianmare, galiu pasakyti, kad labai svarbu bendrauti su, su, su šalimi, ten lankytis, nes kai apsilankai toje šalyje, turi galimybę išklausyti ne tik e, tų didelių valdininkų, bet e, turi galimybę pamatyti savo akimis, išgirsti pasakojimų apie žmogaus teisų pažeidimus, taip pat apsilankyti ir institucijose ir suprasti, kaip institucijos vertina žmogaus teisų darbo tvarkę tada turi galimybę išgirsti, ką institucijos daro. Galbūt kai kuriuose srityse yra įmamasi gerų veiksmų. Ir būtent tokią žinią aš visada bandau perduoti vyriausybei, kad e, vyriausybė yra naudinga pradėti bendrauti su žmonėmis, dirbančiais su žmogaus teisėmis e, jungtinėse tautose. Nes taip mes išgirsime tai, ką jie turi pasakyti, nes uh, jokio kito informacijos šaltinio išskyrus e, vyriausybinius žiniasklaidos kanalus e, Šiaurės Korejoje aš neturiu. Ir mm, mano naujausias žmogaus teisų padėties vertinimas. Nors ir toliau yra labai sudėtinga gauti informacijos, aš vis tiek renku informaciją ypač iš tų, kurie pabėga, kurie išvyksta iš Šiaurės Korejos ir atvyksta į Pietų Koreją. Man labai svarbu suprasti tų žmonių istorijas. Neseniai aš lankiausi Pietų Korejoje, ką tik, na, nu, prieš porą savaičių grįžau iš Seulo, kur pabendravau su Pietų Korejos vyriausybė ir taip pat su tai žmonėmis, kurie pabėgo. Pietų korejiečiai juos vadina dezertyrais. Aš nenoriu jų vadinti dezertyrais. Aš juos vadinu iš šalies išvykusiais ar pabėgusiais žmonėmis. Tų neseniai pabėgusių E, žmonių pasakojimai e, siejasi su tuo, kas vyksta kaimiškose vietovėse. Kaimuose žmonės e, gyvena labai prastomis sąlygomis, jiems sunku užsidirbti pragyvenimui. Valstybinė paskirstimo sistema jau daugybę metų neapima paramos vyresnio amžiaus žmonėms, taigi žmonėms reikia kažkaip verstis patiems, kartais užsiimant neteisėtą veiklą, tačiau tuo pačiu metu tie žmonės yra mobilizuojami vyriausybės dirbti tokiomis sąlygomis, kurios gali būti prilyginamos e, vergoviai. Taigi padėtis kaimo vietovėse yra tikrai sudėtinga ir tai verčia žmonės bėgti iš šalies. E, politinių kalinių stovyklų e, statusas, nors ir sunku įvertinti, sužinoti, kiek žmonių ten yra laikoma. Akivaizdu, kad tos stovyklos vis dar veikia, nes pabėgę asmenys kalba apie tas politinių kalinių stovyklas ir bijo juose atsidurti dėl pačių menkiausių nusikaltimų. Tai bent jau mano požiūriu ir toliau lieka labai didelė žmogaus teisų problema. Kiek žinau, padėtis nebloga,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 Todėl dabar, jeigu turite klausimų, prašau juos užduoti mūsų kalbėtojui. Aš pats turiu klausimą. Pone Kvintana, ar jūs įvertinote poveikį tartautinių sankcijų Šiaurės Korejai? Konkrečiai, koks būtų poveikis žmogaus teisų srityje? started with the chair very, very quickly. Um, when I uh, expressed this view about sanctions, I had a, a, a very precise information coming uh, from the from the UN agencies working in North Korea, which, by the way, I should tell you that I am. Aš gavau atsakymą iš tarptautinių institucijų agentūrų e, dirbančių Šiaurės Korejoje šiuo klausimu tie žmonės dirbantis e, jungtinių tautų agentūrose geriau supranta e, Šiaurės Korejos mentalitetą, kaip e, pagalbą, pavyzdžiui, teikti. Iš pradžių buvo kilę sunkumų dėl bankinių kanalų, taip pat buvo kilę sunkumų dėl prekių tiekimo, muitinių. ir dar buvo kitos informacijos iš NVO. Bet išskyrus tai, aš tikrai negaliu pasakyti, kur, kokiuose vietovėse sankcijos neigiamai paveikė žmonės. Na, aš tiesiogiai neturiu jokio ryšio pats su Šiaurės Koreja. Galiu tik tai susisiekti su akademikais, kai kuriais. Ir pats dėja negaliu pasakyti, kokios sankcijos turėjo poveikio žmonėms. Na, bet atrodo, kad tos sankcijos kažkokio didžiulio poveikio neturėjo. Beros prieš porą metų aš šį klausimą kėliau. Kasgi tada nutiko? Saugumo tarybos sankcijų komitetas parengė gairias, kaip pritaikyti išimti pilietinės visuomenės organizacijoms. Taip buvo siekiama išvengti neigiamo sankcijų poveikio. Tačiau aš informacijos turiu tik tiek, daugiau nieko negaliu pasakyti. Pirmininkas, ačiū kalbėtojui, ar būtų norinčių kažko paklausti daugiau. Jeigu ne, tokiu atveju norėčiau padėkoti mūsų kalbėtojui ponui Kintano, specialiajam pranešėjui žmogaus teisų klausimais Šiaurės Korejoje. Na, o dabar e, visos mūsų institucijos e, vardu norėčiau palinkėti jums visokio pasiekmės šiais naujaisiais metais ir te laimina jūs Dievas. Na ir Dar pabaigai norėčiau pasakyti, kad žmogaus teisų darbo tvarkė aktuali visoms tartautinės bendruomenės narėms, taip pat ir Europos Sąjungai. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir e, toliau dirba su žmogaus teisų darbo tvarkė. Bet koks taikos susitarimas be žmogaus teisų nuostatos ar bet koks brandolinio nusiginklavimo e, susitarimas be specialių nuostatų skirtų žmogaus teisėms bus silpnas susitarimas. Iš patirties, iš istorijos, e, pasaulio istorijos matome, kad būtina stebėti žmogaus e, teisų situaciją, tik tai taip taika gali būti tvari ir tik tai taip nusiginklavimas gali būti tvarus. Ačiū Jums, visokiojo pasiekmės linkime. Ladies and gentlemen, now uh, may I continue with the, uh, the following. Ponios ir ponai, dabar siūlau tęsti toliau darbą. Pasisakys daktaras Ramon Pačecho Pardo, jis yra iš VUB Belgijos universiteto. Jis yra VUB universiteto uh, Europos studijų instituto Korejos katedros uh, vadovas ir taip pat jis yra asocijuotas profesorius King's College Londone, tarptautinių ryšių katedroje. Jis taip pat yra ėjęs įvairiausias pareigas Korejos universitete, Likuan jų e, viešosios politikos mokykloje bei Melburno universitete. Ponas Pardo, doktoras, daktaras Pardo, tiksliau, e, taip pat e, yra buvęs e, mūsų pakometityje pasisakyti 2016 metais. Ačiū. Ačiū už pakvietimą vėl pasisakyti. Labai e, e, skiriasi situacija lyginant su 2016 metais. 16 metais daugiau buvo kalbama apie brandolinį nusiginklavimą, na, o dabar, kaip matome, Korejos elgesys pasikeitė. 2018 metais įvyko viršūnių susitikimas su JAV, Kinija, e, Šiaurės Korejos diplomatai dabar e, bando dirbti skirtingose e, pasaulio valstybėse, kai kuriuose Azijos, Vidurinių rytų, Latino Amerikos valstybėse, Rusijoje taip pat. Mano mm, nuomonė, kuri remiasi pokalbiais E, su Šiaurės Korejos partneriais bei su pačiais Šiaurės Korejos pareigūnais ir pabėgėliais. Taigi mano nuomonė, dabartinis lyderis e, yra pasirengęs e, atverti savo šalį pasauliui. Ir tik tai taip galima geriausiai palengvinti Šiaurės Korejos žmonių e, gyvenimą. Šiaurės Korejoje gyvena daugiau nei 20 milijonų žmonių. Pranešėjas jau yra paminėjęs, kokioje situacijoje gyvena, kokio padėtyje yra atsidūrę tie žmonės. Kim Jong-unas 2000 yra pasakęs, kad 2018 metais e, puikiai užbaigė brandolinę programą, dabar jie nori e, ekonominį ir socialinį atsiverimą įgyvendinti. Na, kas dėl brandolinio nusiginklavimo e, tikslų, tai galima būtų daugiau čia ką padaryti, bet atrodo, kad e, Šiaurės Koreja dabar yra nusiteikusi gerinti Korejos piliečių gyvenimą. Čia kokios būtų to priežastis, dėl ko lyderis pakeitė savo nuomonę. Kalbėjau su žmonėmis, kuriuo, kurie tiesiogiai su juo e, susitiko. E, ir atrodo, kad egzistuoja de facto rinkos ekonomija didžiojoje e, šalies dalyje nuo e, praeito amžiaus pabaigos. Ir atrodo, kad čia būtų iš apačios į viršų iniciatyvos einančios. Korejos lyderis, norėdamas išsaugoti tautos paramą, e, turi tautos klausyti. Taigi šalis turi atsiverti pasauliui. Tai nėra naujas dalykas uh, Pietričių Azijoje, Taivane, Singapūre, Singapūre, Kinijoje matėme taip pat tokių dalykų, kai iniciatyvos eina iš pilietinės visuomenės. Aš nemanau, kad pats lyderis nusprendė atsiverti pasauliu, kaip pavyzdžiui, Kinija. Sakyčiau, kad rinkos sąlygos privertė įsiklausyti lyderį į savo piliečius. Jam reikia užmėgsti ryšius su e, kitais pasaulio regionais ir gerinti ekonomiką. lyderio tėvas, pavyzdžiui, e, nuolat kalbėdavo apie karinę politiką, o dabar per metinės kalbas pastaraisiais dviem mėnesiais iš naujo lyderio apie karinius dalykus iš viso negirdėjome nieko. Mes e, matėme, kad buvo Singapūrė e, labai teigiamai buvo Singapūrė piešiama Šiaurės Korejos ateitis. Taigi vidinis greičiausiai spaudimas yra jaučiamas šalyje e, dėl liberų, liberų ekonomikos reformų e, poreikio. Taigi, kaip dabar su žmogaus teisėmis? Pradėsiu nuo to, kad JAV ir Šiaurės Korejos bei Šiaurės ir Pietų e, Korejos procesuose nebuvo aptarti žmogaus klaus, teisų klausimai. pakalbėjus su amerikiečiais, e, aš sužinojau, kad apie tai nebuvo kalbama. Buvo kalbama apie brandolinį nusiginklavimą ir kitus dalykus. Kartais tie dalykai tik tai e, kitaip yra vadinami, pavyzdžiui, socialinis saugumas, e, socialinė plėtra, vystimasis, žmonių vystimasis. Ir Štai dabar atrodo, kad Šiaurės Koreja yra pasirengusi apie tai kalbėti. Be to, specialusis pranešėjas sakė prieš kelias savaitės interviu, kad Šiaurės Koreja yra pasirengusi kalbėti ir apie žmogaus teisės. Dabar dėl įsipareigojimo Šiaurės Korejai turi būti ir atskaitomumo. Kaip žinia, rytų Azijos valstybės nepasižymi atskaitomybės kultūra. Pavyzdžiui, Kambodžoje e, žinome, ką teismai, e, kas teismuose buvo nuspręsta, atsiprašoma tiesiog e, tautos ir viskas tuo baigėsi. Aš manau, kad tai turėtume labiau akcentuoti. Na, o žmogaus teisės taip pat yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurį reikia akcentuoti. Pietričių Azijos valstybių pavyzdys rodo, kad netinkamai tas klausimas yra sprendžiamas. Dabar buvo klausama, ką per vidutinio polaikotarpio ir ilgalaikę perspektyvą galima padaryti e, žmogaus teisų srityje. ES valstybės narės labai netgi palaiko diplomatinį procesą Korejos pusėsalyje. Bet aš manau taip pat, kad ES turi unikalią galimybę bendradarbiauti su Šiaurės Koreja, e, o kitos valstybės dėl e, vidaus ar kit, konteksto ar kitų priežasčių ne, neturi tokios galimybės. Pranešėjas, pavyzdžiui, paminėjo humanitarinę veiklą e, Šiaurės Korejoje. Mes turime europinių NVO veikiančių vietoje. Pavyzdžiui, JAV NVO uh, E, tokių galimybių neturi, todėl kad joms daromas spaudimas iš Trumpo administracijos. ES valstybės narės per daugia, šalius, daugia šalės institucijas teikia pagalbą Šiaurės Korejai. Humanitarinė veikla vyksta, NVO informacija mus pasiekė apie tai, kad pagalba vis dėlto pasiekia piliečius. Tai čia būtų vaistai ir maistas, parama pasiekia jos gavėjus. Aš manau, kad būtent šioje srityje ES gali pasižymėti Taip pat e, jungtinių tautų administracija pasisako už didesnį paramos lygį, jos agentūros taip pat už tai, bet to net ir JAV matome e, šioks toks lankstesnis požiūris dabar e, taikomas NVO. Taigi atrodo, kad humanitarinėje srityje viskas juda labai palankiai prieki. Aš sakyčiau, kad ES tai yra puikia proga e, pasiekti Šiaurės Korejos piliečius. Bent šioje srityje aš manau, kad ši veikla ir toliau turėtų būti e, tęsiama. Toliau dar egzistuoja ir ES ir Šiaurės Korejos politinis dialogas. Šiaurės Korejos Korejos e, lyderis sustiko su kaiminių šalių lyderiais, jis gali netgi važiuoti į Vietnamą greitų laikų. Tačiau, pavyzdžiui, Šiaurės Korejos e, aukšti pareigūnai taip pat susitinka su kitų šalių e, aukštais pareigūnais. Kadangi situacija taip klostosi, aš sakyčiau, kad ir Europos Sąjunga e, turėtų užmėgsti ryšius su Koreja, Šiaurės Koreja. Kaip žinia, ir parlamento delegacija ten laikėsi praeitų metų pabaigoje. Atrodo, kad dar vienas vizitas bus ir, kitų, ir šių metų pradžioje taip pat. Be to, aš sakyčiau, gerai turėtų būti tiesio, turėti tiesioginius ryšius ES e institucijoms su e, Šiaurės Korejos institucijomis. Galbūt e, būtent tokiais kanalais galima būtų kelti žmogaus teisų klausimus. Taip ES galėtų būt, kelti tuos klausimus, kurių kitos valstybės nekelia. Ir dabar dėl šiaurės, e, dėl paramos šiaurės e, Korejos piliečiams galima pagalbą teikti ir švietimo bei mokymų srityje. Štai pavyzdžiui, Švedija bei Vokietija šioje srityje parama teikia Šiaurės Korejos piliečiai vyksta į šias šalis mokymų. Taip pat rinkos ekonomikos, inžinerijos, turizmo srityje yra apmokomi e, Korejos piliečiai. Taip, korejiečiai gali e, didesnį spaudimą daryti savo vyriausybei dėl šalies atsiverimo pasauliui. Dar yra pora sričių, kuriuose, sakyčiau, ES gali teikti e, paramą. Pirmiausia, tai būtų sankcijos. Sankcijos greičiausiai greitų laikų nebus e, panaikintos, nebent e, po viršūnių sustikimo su prezidentu Trumpu bus kažkokių surprizų. Šiaurės Koreja turi imtis e, rimtesnių žingsnių brandolinio nusiginklavimo link, jeigu nori sankcijos, kad būtų panaikintos. Šioje srityje Europos Sąjunga E, irgi galėtų pasižymėti. Pirmiausia yra ES sankcijos, kurios galėtų būti panaikintos, bet to nepamirškime, kad ir jungtinių tautų e, saugumo taryboje e, nuolatinė narė yra Prancūzija, dar Vokietija ir Belgija taip pat yra nenulatinės narės. Taigi ES balsas gali būti svarbus ir čia. Nepamirškime, kad jeigu dar naujų brandolinių bandymų bus, tai gali būti ir naujų e, sankcijų. Pranešėjas e, bendradarbiauja su žmonėmis, kurie lankosi Šiaurės Korejoje taip pat ir e, vietoje dirbantis e, ambasador delegacijų e, darbuotojai sako, kad sankcijos režimo niekaip nepaveikė, bet tos sankcijos turi poveikio paprastiems piliečiams. Na ir galiausiai 2015-2017 metais Europos Sąjunga suintensyvėjus brandoliniams bandymams buvo pradėtas dialogas pagal 1.5. Dar čia Švedija pradėjo šį dialogą. Ir be to dar galima aptarti tam tikrus klausimus, uh, E, kurie nebuvo ankstesnių dialogų metu, pavyzdžiui, su Kinija ar JAF ar kitais, kitose formuose aptarti e, žmogaus teisės ir kiti klausimai. Nepamirškime, kad e, tas procesas atsiverimo nėra labai stabilus, jis gali būti bet kada nutrauktas, galbūt sustabdytas. Manau, kad tokie dialogai yra labai e, teigiamas dalykas ir gerai matyti, kad kai kurios valstybės narės e, palaiko dialogą. Be to nereikėtų pamiršti, kad e, Šiaurės Koreja daug pozityviau uh, E, vertina ES nei JAV, Kinija, Rusija ar kitas valstybės, kurios turi tiesioginių interesų Korejos pusęsalyje. Pastaraisiais metais, tiksliau praeitais metais, Europos Sąjunga yra labiau nusiteikusi užmėgsti ryšius e, su uh, E, Šiaurės Koreja ir aiškiai rodo, kad ji pageidauja konstruktyvaus vaidmens šiame dialoge. ES galėtų e, būti e, partnerė Šiaurės Korejos. Nepamirškime, kad ES turi ir bendrą strategiją Azijos šalių atžvilgių, ypač saugumo srityje. Taigi tiek kol kas būtų. Ačiū. Ačiū ponui Pardo. Dabar žodis ponui Rubik. Yes, first of all, uh, thank you very much. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti. E, pirmiausia, norėčiau padėkoti už organizuotas diskusijas. Mano klausimas yra susijęs su humanitarinė pagalba E, skirta Šiaurės Korejai. Yra jungtinių tautų tvarios plėtros tikslai. Ir pirmi trys prioritetai yra itin svarbus. Antrasis tvarios plėtros tikslas - saugus maistas ir pašarai. Tai padės užtikrinti, kad žmonės ne, uh, badautų, nemirtų nuo išsekimo ar bato. Šeštasis numeris tai yra tinkamos sanitarinės palagos, sąlygos, švarus vanduo. Taip pat e, tas tikslas apima ir atsinaujinančius energetikos šaltinius. Man įdomu, kaip ES jūsų nuomonė galėtų prisidėti prie to, kad ir žmogaus teisės savišyje su šiais tikslais būtų saugomos. Ačiū labai. Pradėsiu nuo paskutinio jūsų klausimo. Nemažai apie tai žinau, nes bendrauju su ES įmonėmis, kurios e, vykdo savo veiklą Šiaurės Korejoje. Ir e, jeigu sankcijos būtų panaikintos, jos norėtų imtis intensyvesnės veiklos. Pradėsiu nuo vėjo sektoriaus, vėjo energijos sektoriaus. Šiaurės Korejoje, ypač rytinėje šalies pakrantėje, ten yra planų plėtoti atsinaujinančius energetikos šaltinius, vėjo energetiką. Ir e, aš pats bendravau su įmonėmis, kurios turi nemažai patirties e, dirbant e, daug iššūkių keliančiose vietose, pavyzdžiui, kaip už Saharės Afriką, Latino Amerikos šalis. Dažniausiai ten nėra iki galo laikomasi teisės viršinybės principų, tad kalbant apie Europos įmonių perspektyvą, E, taip, tikrai yra tam tikras interesas. Tačiau be abejo reikia, kad sankcijos būtų panaikintos. Ypač tuo atveju, jeigu e, bus kažkokių garantijų iš jų vyriausybės pusės, kad investicijos bus saugios, nes e, niekas nenori investuoti pinigų ir jų prarasti tuo atveju, jeigu situacija kardinaliai pasikeistų. Tačiau reikia tam tikrų garantijų, taip pat tam tikros tam tikrų partnerystės galimybių su Šiaurės Korejos įmonėmis. Ta daugiausia mm, girdėjau būtent apie vėjo, vėjo energetikos sektorių. O kalbant apie energetikos strategiją, auga poreikis atsinaujinantiems energijos šaltiniams, kalbant apie, apie energijos rušių derinį. 25-30 metais 20 procentų turėtų būti pasiekta, kalbant apie energetikos rušių derinį. Tačiau be abejo, ne visa energija bus pagaminama šalies viduje, energetika gali būti, energija gali būti ir importuojama. Dabar dėl maisto, sanitarinių sąlygų. Europos NVO organizacijos dirba toje srityje, siekiama gerinti situaciją žemės ūkio sektoriuje Šiaurės Korejoje E, ir sveikatos apsaugos sistema taip pat reikalauja nemažų pastangų, kalbant apie jos tobulinimą. Nepakankama mytyba kelia nemažai problemų ir tikrai NVO turi suvaidinti svarbu vaidmenį. Tačiau e, ta patirtis, kurią turi jungtinių tautų agentūros, taip pat e, tie finansiniai ištekliai e, tikrai yra daug didesnė nei NVO turimi. E, Jie dažniausiai veikia ad hoc principu, e, taip pat e, turi ieškoti būdų surinkti lėšas. Tad man atrodo, kad anksčiau ar vėliau ES turės įsitraukti į procesą, suteikti reikalingą paramą. Ir praeitie jau buvo panašių pavyzdžių, tai nebūtų kažkoks naujas dalykas. Tad anksčiau ar vėliau Be abejo, reikės e, pereiti prie to, kad e, Šiaurės Korejos e, gyventams būtų sudarytos galimybės patiems save išlaikyti. Kalbant apie sveikatos priežiūros sistemas, pirminę sveikatos priežiūrą, dirbame su partneriais, pavyzdžiui, JAV. Jie turi nemažai patirties dirbant kartu su Šiaurės Korejos gydytojais. Neretai jie turi pa pakankamus įgūdžius, tačiau neturi naujausių technologijų, reikalingos technikos. Čia, manau, ir europiečiai galėtų padėti. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie kaimišką šalies vietovės, ten situacija itin prasta. Ta tikrai daug galimybių yra prisidėti prie šal... situacijos šalyje gerinimo, siekti taip pat tvarios plėtros tikslų įgyvendinimu. Dabar norėčiau paprašyti pono Georgievo tarti žodį. Jis yra IVT atstovas. Ačiū. Norėčiau pakomentuoti ES politiką Šiaurės Korejos atžvilgiu. Na, kaip jau buvo kalbėta, ES laikosi tokio um, specialios politikos, tai yra e, politika, kai vadovaujamasi kritiškų požiūrių. Uh, tačiau ryšiai nėra visiškai nukertami. Ir 2017 metais buvo patvirtintos tarybos išvados, ten taip pat kalbama apie šią politikos kryptį, kryptį ten taip pat yra įvardinta ES pozicija ir šios išvados, manau, yra ta pamatinė uh, politikos kryptis, kurią vadovaujamės. Taip pat visos jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos yra uh, E, taikomos, taip pat e, visos tos ribojančios priemonės. E, taip pat turime ir tam tikrų papildomų priemonių, kurios papildo jungtinių tautų sankcijų režimą. Sankcijos pačios savaime nėra kažkoks tikslas, jos tiesiog yra priemonė siekiant užtikrinti, kad Šiaurės Koreja laikytųsi įprastų standartų ir taip pat būtų atsisakyta um, um, brandolinių ginklų. Ankstesnėse deklaracijose buvo minėta, jog tikimasi, kad Šiaurės Koreja imsis konkrečių veiksmų siekiant um, baigti savo um, brandolinių ginklų programą. Turbūt žinote, kad ES Pchenjane neturi savo delegacijos Tai šiek tiek apsunkina galimybės gauti reikalingą informaciją. Tačiau yra septynių valstybių narių ambasados e, tenai įsikūrusios, tai tampa tikrai svarbių informacijos šaltinių, kalbant apie mm, keitimas informaciją. Buvo organizuotas politinis dialogas 2015 metais. Tai buvo padaryta ir žmogaus teisų klausimas buvo svarbi to dialogo dalis. Prieš porą metų taip pat vyko dar vienas sustikimas, tačiau politinės aplinkybės nebuvo itin palankios. Be abejo, stebime situaciją šalyje ir dėja, jie yra kelinti nerimą. Kaip suprantu, neįtin sparčiai kažkas keičiasi. Taip pat tos rezoliucijos, e, kurias ten teikiame Junktinių tautų generalinėje asamblėje, taip pat žmogaus teisų komitetui yra rengiamos ir daugiausia dėmesio skiriama e, taip pat maisto saugumo klausimams. O dėl e, politinių procesų esame nekartą minėję, kad esame pasirengę prisidėti prie e, tų pastangų, kurios įgyvendinamos. Ir kol kas tiek būtų trumpai apie mūsų požiūrį. Ačiū Jūsų dalyvavimą, dėkoju profesoriui ir gerbėmi kolegos. O dabar jau galėsime baigti mūsų komiteto posėdį. Gerą vakarą visiems.